kad ponė Franceska Baračių nuo vasario 28 dienos tapo Italijos vyriausybės nare. Ponas Klausas Reineris Lėnė nuo kovo 1 dienos 2014 metų tapo Europos audito rūmų nariu. Noriu e, abu kolegas pasveikinti šiais paskirimais pagal ketvirtą darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Europos parlamentas konstatuoja, kad nuo 28 vasario atsilaisvino ponios Barančių vietą Europos parlamente, o pono Leinės atsilaisvino vietą nuo kovo pirmos dienos pagal 74 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Pasirašysiu su tarybos per, per, pirmininku 15 teisės aktų, šių teisės aktų pavadinimai bus paskelbti šio posėdžio protokole. Dabar perkime prie darbo tvarkės pakeitimų svarstymą arba darbo tvarkės